Chyba możemy zaczynać. Na, gal pradėkime. Priminsiu, kad e, pastikrintumėte, ar turite korteles ir dabar reikia patikrinti, e, kaip veikia jos. Sveikinam visus susirinkusius po atostogų. Labai gerai, kad jos baigėsi, galime toliau pradėti dirbti. E, noriu pasveikinti visus komiteto narius, e, sveikinasi pirmininkas su vertėjais. Na, o dabar periname prie darbo tvarkės tvirtinimo. Kaip buvote sekretoriato informuoti, yra vienas pakeitimas darbo tvarkėje e, pranešimo projekto pristatymo dėl ES e, bitininkystės perspektyvų ir iššūkių. E, jis, e, šis pristatymas perkeltas rydienai 9 valandai. Todėl stoja pranešimas, tai yra pristatymas dėl tikslaus žemės ūkio perkeltas į šiandieną ir bus pristatytas po pietų 11 punktų. O čia pranešėjas yra mūsų narys Erdoš. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, patvirtinsime šios pakeitimus. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. E, vertimo nėra į čekų, maltiečių, slovakų ir airių kalbas. Toliau protokolo tvirtinimas posėdžio įvykusio 12 birželio ir 19-20 birželio pagal mūsų bendras procedūras. Tai daroma. Na, o toliau ketvirtas klausimas - bendrasis ES biudžetas. 18 e, metai, visos dalys. Mūsų pranešėjas yra Tiboras Saniai. Ir mielai išklausysime jo pristatymo. Kaip pamenate, šis e, projektas buvo pristatytas per paskutinį posėdį Liepos mėnesį, 11 Liepos, dėl komisijos biudžeto projekto 18 metams. Na, jeigu panas Anį norėtų pasisakyti, tai suteiksime jam tokią galimybę trumpai, jeigu norėtumėte ką nors pasakyti. Prašom. Thank you very much, Chairman. I... Labai ačiū pirmininkė. Taip pat sveikinu visus po gražių vasaros atostogų ir nu, pasistengsiu labai trumpai, kaip liepėte jūs kalbėti. Manau, kad ši puikiai vasara nepadėjo mums konsultuojantis toliau, tačiau iš tiesų per paskutinės kelias dienas visi kolegos E, parodė rimtą nusiteikimą šiuo klausimu. Ypač noriu patikoti Katarinai už puikų darbą, kurį jie atliko, e, siekiant užbaigti šį darbą. Na ir iš tiesų pavyko įtraukti įvairių politinių frakcijų pozicijas į šią nuomonę ir manau, kad pranešimas dabar apima visas svarbiausias jūsų anksčiau prieš metus ar metus pateiktas pastabas. Kaip matote, balsavimo sąrašas yra pozityvus, daugiausia čia yra pliusų ir todėl noriu e, pakviesti visus laikytis pranešėjo pozicijos ir balsuoti pozityviai. Labai ačiū. Labai ačiū. Tokiu būdu periname prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas. Vigaš pakeitimas kas už, kas prieš. Atmesta. Antras pakeitimas už. Priimta. Penktas pakeitimas kas už. Priimta. Septintas už priimta. Aštuntas už priimta. Devintas pakeitimas už priimta. falling, that was adopted, but that was not mm. adopted. So we have to do three. Mm-hmm. Okay. We, can we start? We start. Okay, okay. Mamy przegłosować jeszcze. Turime balsuoti dar dėl trečiojo pakeitimo. Grįžtame prie trečiojo pakeitimo. Kas už? Ačiū. Priimta. Toliau Šeštasis pakeitimas. Šeštas pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. Pirmasis kompromisas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą dėl pirmojo kompromiso. Baigiame balsavimą priimta. Toliau 16 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. Atmesta. Toliau Antrasis kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Priimtas. Toliau 15 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. Trečiasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. priimtas. 21 pakeitimas, kas už. Ačiū, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, balsuojame dėl ketvirtojo kompromiso. Baigiame balsavimą. Priimtas. 34, 34 pakeitimas būda, kas už. Ačiū, patvirtinta. Penktas kompromisas, balsuojame. Baigiame, ačiū. Priimtas toliau. Šeštasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas septintasis kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas toliau 49 pakeitimas. Ponas Kaputo ir Saniai. Kas už? Ačiū patvirtinta. 51. Pano Jar. Kas už patvirtinta? 52. Sandra. Kas už? Prieš. Patikrinkime 52 pakeitimo balsavimą. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuntas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Priimtas 30 pakeitimas pono Jar ir ponios Maginės. Kas už? Ačiū. Priimta. Na, o dabar galime balsuoti dėl viso, na, viso nuomonės projekto. Su pakeitimais pradame balsavimą. Baigiame. pakartokime balsavimą. Man atrodo, paskubėjau aš. Kartuojame balsavimą dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Pradame balsavimą dar kartą. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Labai ačiū Toliau periname prie penktojo punkto. E, Komisijos sąjungos finansų metų bendras biudžetas, vėlgi pranešėjas Sanijai. Ar pranešėjas nori kalbėti? Ne. Todėl galime pradėti balsavimą. minėsiu tik tai paskutinės nuorodas, kad būtų greičiau. 62-37, kas už. Ačiū, priimta. 138, kas už, prieš, priimta. 39, kas už, prieš, priimta. 32, kas už, priimta. 41, kas už, priimta. 42. Kas už priimta. 33 už priimta. 44 už priimta. 35 už prieš atmestą. 36 pakeitimas už prieš atmestą. 45 pakeitimas už. Priimta. 34 už. Priimta. 12 pakeitimas už. Priimta. 15 pakeitimas už. Priimta. 15 pakeitimas jau buvo nubalsuotas. Dėl balsuoti nereikia, nes 12 jau patvirtintas. 16 pakeitimas už, prieš, atmesta. 6207 pono Jaro pakeitimas už, priimta. 17 pakeitimas už, prieš, atmesta. 09 pakeitimas pono Jar. Kas už, prieš, e, priimta. 20 pakeitimas, paskutiniai du skaičiai 20. Kas už, prieš, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už priimta. 6211. Kas už? Kartuoju balsavimą. Priimta. 6206 už. Priimta. 6208 už. Priimta. Pakeitimas 6214 pana Takula už. Prieš. Atmesta. 621 už, prieš atmestą, pakeitimas 22 už, prieš atmestą, pakeitimas 23 už, prieš atmestą, 47 pranešėjo už, prieš priimtą. 620. Ir 6213 vienodi pakeitimai. Bals, kartu balsuojame, kas už. Priimta. Pakeitimas 14 už, prieš, atmesta. 48 už, priimta. 25 už, prieš patvirtiname balsavimą dėl 25 pakeitimo, pradedame balsavimą, baigiame, priimta dviejų balsų persvara. Tai ir reikėjo dėl to patikrinti balsavimą, nes aiškiai buvo vienodai pasiskirtinę balsai. 32 pakeitimas už, prieš, atmesta. 50 už. Priimta. Pranešėjas nebalsuoja dėl savo pakeitimų, kaip matau. 51 pakeitimas. Už, prieš, priimta. 52 už, priimta. 53 už, priimta. 54 už, priimtas. 55 už priimtas, 56 už priimtas, 6200 pakeitimas pranešėjo Sanė ir Bogovič. Kas už priimta? 6203 už prieš Patikrinkime balsavimą dėl trečiojo pakeitimo. Pradedame. Baigiame. Atmestas. Nedidelė balsų dauguma. Dėl to ir norėjau pasirinkti 604 už. Priimta. pono Denano 05 pakeitimas už, prieš. Atmesta, bet reikia patikrinti. Pradedame balsavimą dėl 62.05. Baigiame balsavimą. Atmesta. 18 pakeitimas už, prieš, atmestas. 26 už, prieš atmestas. 27 už, prieš atmestas. 28 už, prieš atmestas. 29 už, prieš atmestas. 30 už, prieš atmestas. 31 už, prieš atmestas. 33 už, prieš atmestas. 57 pranešėjo pakeitimas už, priimtas. 6202 už, priimtas. Pakeitimas 58 pranešėjo už, priimtas. 59 pranešėjo už, priimta. 60 už, priimtas. 61 už, priimtas. 62 už, priimtas. 63 už, patvirtintas. 64 už, priimtas. 65 už, priimtas. 66 už, priimtas.

6219 už, prieš, atmestas. Baigėme balsavimą dėl šio klausimo. Toliau šeštas klausimas. Labai ačiū už drausmingą balsavimą. Dėkoju pranešėjai už du parinktus pranešimus. Ar norite pasisakyti dar? Pone pranešė, prašom. Ne? Na, ačiū, galbūt simboliškai, nuo pasaran pasakysiu. Ačiū, toliau periname prie šeštojo klausimo, kai keletą teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros sutikrinimų taikymas, pritaikymas prie e, CSV 290 ir 291 straipsnių. Pranešėjas yra pranešė e, ponas Būda, o jūri komiteto pranešėjas yra Josef Sayer. Galbūt ponas Būda galėtų pristatyti šį pranešimą, tada man, man nereikės pristatinėti jo. Prašom, ponia Būda. Jis nenori kalbėti. Tokiu būdu periname prie balsavimo. Ponai ir ponios siūlome balsuoti dėl pirmojo bloko iki pat 100. 97 pakeitimo. Tai būtų balsavimas blokų dėl didelio pakeitimų skaičiaus. Prašom balsuoti dėl visų paminėtų pakeitimų, e, kuriuos pateikė ponas Kaputo. Ne tik jo, bet dauguma jo. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Tie pakeitimai atmesti. Toliau periname kitų pakeitimų. Septintas pakeitimas pono Ertos. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Septintas pakeitimas. Baigiame. Priimtas. 91 ir 92 identiški, kas už. Ačiū, priimta. 148 už. Prieš. Atmestas. 149 ir 150 identiški, kas už. Priimta. 151 ir 2 identiški už. Priimtas. 157 už. Prieš. Atmestas. 158 už. Prieš. Atmestas. 159 už. Prieš. Atmestas. 160 už. Prieš. Atmestas. 161 ir 2 identiški už priimti. 163 ir 4 identiški už, priimtas. 166 už, prieš, atmestas. 168 už, prieš, atmestas. 167 už, prieš, atmestas. 169 už, prieš, atmestas ir 170 ir 71 identiški, kad už priimta. 178 Nekov už prieš atmestas. 179 už prieš atmestas. 180 už prieš atmestas. 181 už prieš atmestas atmestas. Toliau 182 ir 83 identiški už. Priimti. 121 už. Prieš. Atmestas. 122 už. Prieš. Atmestas. 193 už. Prieš. Atmestas. 194 už. Prieš atmestas. 195 ir 6 identiški už. Priimta. 198 dėl jo nebalsuojame, nes techninis pakeitimas. 199 taip pat. 200 už. Prieš. Atmestas. 201 už. Prieš. Atmestas. 203 už. Prieš. Atmestas. Antras pakeitimas. Pranešėjo už prieš. Patikrinkime balsavimą dėl antrojo. Galbūt ir trimtas, bet galbūt ne visi kelia rankas. Baigime balsavimą. Taip. Vėluojame buvo pakelti rankas kairėje salės pusėje. Todėl ir paprašiau patikrinti, bet jau sakiau anksčiau, kad manau, kad bus patvirtintas pakeitimas toliau. Trečias pakeitimas už. Priimtas. Ketvirtas už. Priimtas. 202 pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Priimta antroji dalis 202 pakeitimo, kurį patikė panas Flanagan už, prieš, atmestas. Antroji dalis atmesta. Penktas pakeitimas ir 204 identiški už, priimtas. 205 ir 206 identiški už, priimta. Ir dar šeštasis pakeitimas, pono Erdos. Kas už? priimta. Toliau balsuojame dėl visos, viso nuomonės projekto su pakeitimais. Visą nuomonę balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. Patvirtinta. Ar ponas pranešėjas, ponas Būda, nori kalbėti? Prašom. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vă mulțumesc tuturor. Labai ačiū, pirmininkė. Labai dėkuoju visiems kolegoms už tai, kad padėjote man parengti šitą nuomonės projektą. Aš atsižvelgiau į jas, rengdamas nuomonės projektą. Ir mes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 esminės diskusijos kitais klausimais. Dabar perėsime prie septintojo klausimo, tai yra rekomendacija e, dėl darybinio e, mandato ES prekybos dėrybose su Australija. Ir ponas Erik Andriu yra pranešėjas, tai yra labai svarbi, svarbus nuomonės projektas, e, nes be abejo žinome, kad Australija atlieka labai svarbų vaidmenį pasaulio žemės ūkio rinkoje, tad labai svarbu atsižvelgti į priekybos sustarimą su Australija. Ir aišku, yra labai svarbu, kad mūsų pozicija ir mūsų balsas būtų išsakytas labai aiškiai, būtų girdimas ir reikia, kad į jį būtų atsižvelgta šiame sustarime. Mes turėsime e, mes turėsime pateikti nuomonę, vadovantis komitetas yra imta. Mes turime dirbti greitai, nes jie turi patvirtinti savo pranešimą plenarnėje sesijoje. Kalbant apie pakeitimus, tai nebus įmanoma juos e, pateikti per 84 AM sistemą ir sekretoriatas e, nariams informaciją pateiks elektroniniu paštu apie tai, kaip pateikti pakeitimus dėl šito dokumento. Pakeitimus reikia nusiųsti Žemės ūkio sekretoriatui rugsėjo, iki rugsėjo 1.11 valandos. Tai yra e, terminas. Pono Andru dabar nėra, taigi jis negali pateikti savo nuomonės, tačiau ponas Dinanau yra prašomas pristatyti nuomonės projektą jo vardu. Taigi pertik, e, suteiksiu žodį jums. Aš jau pirmininkė. Taip, e, ponas Andriu negalėjo dalyvauti dėl tam tikrų problemų šiame posėdėje ir aš norėčiau perskaityti jo pateiktą pasisikimą. Taip, žemės ūkio sritis yra labai jautri, labai svarbi šio sustarimo projekto dalis. Australija yra labai, labai įvairių žemės ūkio produktų gamintoje ir įvairius produktus eksportuoja. Ir e, galvijų auginimo e, sąlygos ten yra labai geros ir yra gaminama daug jautienos ir avienos, kuri yra eksportuojama. Australija yra antrasis e, pagal dydį eksportuotojas jautienos po Brazilijos ir būtina liberalizuoti žemės ūkio rinką pasauliniu lygiu ir Australija prie to labai prisideda ir yra, mums yra prioritetas sumažinti tarifinius barjerus, kad būtų galima sudaryti susitarimą laisvosios prekybos Australija. Australija. Dėl to mes turime komercinį susitarimą, kuris būtų labai svarbus ES. Ir taip pat 23 milijonai Australijos vartotojų iš to gaus naudos, ne tik ES vartotojai. Mes turėtumėm atsižvelgti į Žemės ūkio komiteto rekomendacijas. Reikia išvengti bet kokių netolygumų ar pusiausvėrų sutrikdymų, kalbant apie Žemės ūkio sektorių ir ES neturėtų patirti nuostolių ir tiesiog turėtų pasitrauti, kad ES produkcija galėtų netrukdomai patekti į Australijos rinką. E, grūdai, cukrus, jautiena, aviena yra tie produktai, kurie yra e, mums labai svarbus ir dėl to svarbu susidaryti, sudaryti sustarimą su Australija ir jautiena, ir aviena, taip pat ir cukrus, specialius cukrus yra labai svarbus, ypač per, periferiniams ES teritorijoms ir ES prisiema atitinkamus su tuo susijusius įsipareigojimus. Mes turėtumėm e, priimti visas sudarytas komercinės koncesijas, kurios iki šiol yra sudarytos. Taip pat e, norėčiau, kad ES dėrybininkas išvelgtų į breksito pasiekmes dėl koncesijų, kurios galėtų būti e, suteiktos Australijai. Ir čia nereikėtų kalbėti vien apie tarifinį skyrių dėrybų, taip pat tam tikrus techninius barjerus, sanitarinius, gyvūnų sveikatos barjerus, reikėtų taip pat išsaugoti geografinės kilmės nuorodas ir taip toliau. Štai to, tokia e, pono Andriu nuomonė. Dėkuoju. Dziękujemy. Labai ačiū. Dabar pradėsime diskusiją. Pone Milė, e, pirmininkė, labai ačiū. Aš e, norėčiau pateikti nuomonę savo kolegos e, Hatakulė vardu. E, Deja, jo čia nėra, jis pateikė keletą punktų. Labai svarbu, kad Europa turėtų susidarimą su Australija dėl laisvos priekybos ir svarbu, kad būtų laikomasi jautienos ekspor, eksportavimo taisyklių Mm, jie turi atsižvelgti į ES poziciją, nes ES yra labai svarbus žaidėjas e, visame pasaulyje. Ir mes E, perimsime dalį jų žemės ūkio. Tai reiškia, mes e, šiek tiek rizikuojame savo e, konkurencingumu ir apie tai turime informuoti kitas valstybės narės. Pranešėjo nuomonė mums atrodo per daug kritiška. Mes dėl to pateiksime pakeitimo. Ir Australijos žemės ūkio rinka. Ne, gali būti, e, yra e, aprašyta kaip e, patirianti pavojų, tačiau manau, kad tai yra perdėta. Be abejo, reikia atsižvelgti ir į klimato kaitos aspektus, kurie taip pat paliečia ir šitą žemyną. Yra tokių regionų, kur gamyba vyksta labai puikiai, tačiau yra daug ir kitų regionų, kitokių. Mes turime labai aiškiai E, pasisakyti už ES žemės, ūkio, žemės ūkį. E, mes, pas, e, mes patiriame daug iššūkių ir yra tam tikrų kontingentų, kuriuos mes turime sustiprinti. Be abejo, tai yra jautrus sektorius ir numatome čia dėrybų galimybę. Nepaisant to, mes pozityviai nusiteikę šito prekybos sustarimo atžvilgių. Tai yra galimybė ne tik Europos rinkai, bet ir visam žemės ūkiui. Ir jeigu mes tinkamai e, suformuosime e, savo reikiamą poziciją, tai manau, kad Australija gali tapti mums lygiateisių tai, priekybos partnerių ir su jais galėsime sėkmingai dirbti. Labai ačiū. Pan poseł Nicholson. Uh, thank you very much. In, in... Ponas Nikolson, labai ačiū. Aš e, esu Naujosios Zelandijos nuomonės pranešėjas ir e, tai iš karto atsiprašau, jeigu aš šiek tiek pasikartosiu. Aš e, tikiu, kad sustarimas tarp ES ir Australijos gali užtikrinti nemažai galimybių, jeigu bus susitarta sąžiningai ir teisingai. ES žemės ūkio sektoriai turi būti apsaugoti, juos reikia gerbti ir manau, kad per laisvos priekybos dėrybas reikės susitarti dėl įvairių nuolaidų ir jas reikia, reikia atsižvelgti tai, kas jau susitarta komisija turi įvertinti, ką laimės ir ką pralaimės Europos gamintojai iš tokio susitarimo. Tačiau taip pat suprantu, kad komisija atlikusi tyrimą, kiek tai gali įtakoti varto, Europos e, vartotojus. Tai yra toks susitarimas. Ir aš nesu girdėjęs apie tokį komisijos pranešimą. Tad aš norėčiau paprašyti, paklausti komisijos, ar yra toks pranešimas, kas jame parašyta. Ir Aš tikrai e, nesu prieš priekybos sustarimų, tačiau manau, kad mes turime žinoti, kuo yra paremtas e, komisijos pasiūlymas ir ar yra atsižvelgta į mūsų pranešimus. Taip pat turime labai aiškiai išdėstyti, kad Europos komisija, e, Europos Sąjunga turi didžiulę galimybės darydama šitus sustarimus. Australija yra 24 milijonai vartotojų, plati rinka. Ir 2016 e, metais e, vyko žemės ūkio misija į Australiją. Tai yra e, importuojamų, eksportuojamų produktų iš ir į Australiją vertė siekia 5 milijardus eurų. Ir kol Junktinė karalystė yra ES narė, e, man vis dar e, rūpi, kas vyksta ES. E, Tačiau nereikėtų naudotis breksitu, breksito klausimu kaip pasiteisinimu atsitraukti nuo prekybos sustarimo. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, l'ensemble des suggestions. Ačiū pirmininkė. Aštuntame punkte yra pasiūlymai, kurie yra nepalankus e, susitarimui tarp ES ir Australijos ir aš noriu priminti žemės ūkio didžiulį pažeidžiamumą žemės ūkio sektoriaus. Ir pasiekmes e, tokių sąlygų būtų katastrofinės. Australija yra antra, antroji pagal dydį e, jautienos eksportuotoja po Brazilijos ir ta, eksportas yra laisvus, 60 procentų mėsos yra eksportuojama, kuri pagamina Australija. Dėl to jautiena ir aviena neturėtų būti įtraukta į tą laisvosios priegybos susitarimą. Reikėtų užmėgsti komercinius santykius tokius, su tokiais sektoriais, kurie nenukentėtų nuo konkurencijos. Taip pat reikia numatyti kiekvienai e, valstybei nariai e, suvereniai vesti dėrybas ir ne, neiti šio keliu, kuris būtų tikrai savižudiškas. Ačiū. Pan posūk Helmer. Thank you very much and sorry. Pone Tilman, labai ačiū. Kaip tarptautinės priekybos sustarimos komitetas, aš labai atidžiai dirbau su šiuo dokumentu. Aš manau, kad būtų puikiai galimybė pirmiausia išklausyti e, diskusiją šią temą ir išklausyti jūsų komiteto nuomonę. E, skaitant tekstus ne visada būna spindimos visų narių nuomonės. Ir žinant tai, kad gerai veikianti žemės ūkio produktų rinka visame pasaulyje yra esminis dalykas žemės ūkio sektoriui, žinant, kad ES yra pasaulio didžiausias eksportuotas žemės ūkio produkcijos. Ir e, tai tikrai nėra labai paprastas dokumentas. E, jau keli kolegos minėjo jautieną, tai labai jautus produktas. E, svarbu nepamiršti, kad šiandieną iš Australijos yra importuojama 24 milijonus e, tonų jautienos ir e, mes suvartojame 8 milijonus jautienos. Taigi mes e, tikrai suvartojame faktiškai tik trečdalį, tad kai kalbame apie Australiją, tai E, yra kur dar pasitemti. Aš manau, kad e, kai kurie dalykai e, išdėstyti šiame tekste yra tarytum gynybinė pozicija. Mes žinome, kad ES turi ko gintis, kai derasi su Australija. Be abejo, labai svarbus dalykas yra sūris. Mes šiandieną eksportuojame 154 milijonus eurų vertės kiekį, o importuojame tik tai 1 milijono E, eurų vertės kiekį. Taigi, manau, kad čia esantis tikrai gali nurodyti ir kitų interesų, kurie mums labai aktualūs. Man, mane, pavyzdžiui, labai domina vyno eksportas. Australijos vyno rinka tikrai šlubuoja šiandieną. Ir jeigu pasižiūrėtume, mes iš Australijos importuojame vyną e, ir jo vertė per metus yra 446 milijonai eurų, tačiau eksportuojame tik tai 188 e, e, milijonus iš ES į Australiją. Taigi, kaip taip gali atsitikti? Žinome, kad Europos e, vynas visame pasaulyje žinomas kaip geriausias pasaulyje. Taigi, jeigu pradedi e, kapstytis, tai matai, kad Australijoje yra labai dideli tarifai ir labai diskriminuojanti mokesčių sistema taikoma europietiškam vynui. Yra ir kitų sričių, kurias mes turime panalizuoti ir aš labai tikiuosi, kad jūs galėsite uh, iš savo pusės prisidėti prie e, to e, proceso savo e, tarptautinėme prekybos komitete. Svarbiausias dalykas yra tai, kad šita nuomonė atspindėtų realybę ir tikruosius Europos ūkininkų interesus ir netaptų kažkokią rutininę procedūrą ir tai ne, ne ta, ne, tas dokumentas nebūtų kažkoks įprastinis dokumentas, kaip visada. Labai ačiū. Be abejo, nuomonė turi atsižvelgti į realybę, tačiau taip pat ir ES interesus, nes būtent to ir galiausiai siekiama. Mes Nenorime tik atsižvelgti į tam tikrus interesus ir tam tikrų e, sričių e, įtaką, tačiau tuo pačiu metu mes turime užtikrinti, kad mes plačiai dėrėtumėmės iš abiejų pusių ir kad būtų atsižvelgta į visą poveikį. Norėčiau padėkoti Jums, pona Pone e, Filman, už tai, kad esate čia e, šiame komitete. Na, ir tai, kad vadovaujantis komitetas, INTA komitetas norėtų dalyvauti mūsų diskusijoje, tai labai ją praturtina. Uh, Ir e, be abejo, mūsų importuojamas, eksportuojamas kiekis daro įtaką e, gamybos e, mastams ir konkurencijai. Pone Tarbala. Aš teičiau pasakyti tiek pranešiau, tiek visiems, kad reikėtų nemaišyti protekcionizmo su kitais dalykais. Protekcionizmo reikėtų bet kokią kainą vengti. Tačiau galima protekcionizmą ir pozityviai vertinti, vertinti kai yra apsaugomi svarbiausi sektoriai. Ir žemės ūkio sektorius yra vienas iš tų sektorių. Kok, pavyzdžiui, CETA susitarimas arba Merkosur susitarimas, ten jautienos sektorius taip pat yra labai svarbus. Su Nuoja Zelandija ir su Australija reikėtų atitinkamus trydės sutrimus. Ir žemės ūkis mums yra tas sektorius, kuris yra ypatingai svarbus ir opus. Ir atrodo, kad vis mažiau ir mažiau mes giname mūsų žemės ūkio produktus, mūsų žemės ūkio sektoriuje. Vis mažiau reglamentuojama rinka ir galiausiai mūsų e, gamintojai atsiduria tokie pateityje, kad jie patiria labai didžiulę konkurenciją Kalbant apie klimato kaitos procesus, reikėtų stabdyti eksportą jautienos ES iš kitų pasaulio šalių. Ir čia yra protekcionizmas pozityviaja prasme. Pirmiausia, aš džiaugiuosi ir sveikinu Eriką Andriu dėl to, ką jis pabrėžė, būtent tos dalykus, kurie kelia pavojų mūsų žemės ūkiui. Inta komitetas turėtų kreiptis Europos komisiją ir paprašyti jūs, kad dėrybų procese žemės ūkio sektorius būtų vienas iš pagrindinių, pirmojo vietoje, jokių būdų ne paskutinėje. Ir toliau keli žodžiai dėl breksito. Breksito dosija yra labai sudėtingas. Mes neturime um, pamiršti jaunųjų ūkininkų Australijos, galima būtų juos lyginti su Naujosios Zelandijos ūkininkais. Ir čia tam tikri pranašumai palankios sąlygos suteikiamos ūkininkams, kad jie galėtų pateikti rinką. Bet kyla klausimas, ar tas pranašumas, kuris tuo metu buvo suteiktas, pavyzdžiui, Junktinė karalystė gavo tokių palankių sąlygų, bet kaip bus tuo met, kai Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos, turėtų Europos komisija atsakyti šios klausimus. Ačiū. Ponas ir ponai, Ponas Tarabela ką tik iškėlė labai svarbų klausimą. Be abejo, yra daug su žemės ūkiu susijusių klausimų. Tad mes turime įsianalizuoti, ar darybų rezultatas e, yra toks, koks norėjome. Ar mums pavyko pasiekti to, ko mes norėjome žemės ūkio. Uh, ar mums pavyko sudaryti tinkamą sustarimą. Ir taip pat e, yra tam tikrų dalykų, kurie daro įtaką nuolaidom žemės ūkio sektorija. Mes žinome, kad komisaras taip pat padarė nemažai nuolaidų e, žemės ūkio sąskaitą ir mes girdėjome, ponas Vijauna e, minėjo labai svarbų argumentą, kai išdėstė savo nuomonę dėl INTA komiteto. Jis apžvelgia abi medalio pusės ir taip pat pabrėžė protekcionizmo klausimą. Pona Senra. Pone Senra. Labai ačiū, pirmininkė. Aš labai trumpai norėčiau pasisakyti ir uh, paminėti abu, e, abi diskusijas tai su Australija ir su Nauja Zelandija. Mes sakoma, kad nauda yra tik vienpusė ir ji labai jaučiama didžiausiose šalise, didžiausiose pramonėse, tačiau ne mažoms įmonėms. Ir e, jos galiausiai turi parduoti savo produkciją e, savikainos, už savikainą. Uh, ir nieko nelaimės iš šito susitarimo. E, mažos vietinės įmonės e, tokiu būdu nieko nelaimėdamos iš tokio susitarimo galiausiai praras savo darbo vietas. Ir tai yra būtent plėtros sąskaita. Tai taip pat turės ir neigiamo poveikio klimato kaitos atžvilgių. Mes e, visada kalbame apie klimato kaitos problematiką ir išreiškėme savo susirūpinimą, tačiau mes e, turime sukurti savo sustarimus taip, kad būtų užtikrinta, e, jog nedidėtų išmetamų CO2 dujų kiekis ir kad produktai būtų transportuojami ekologiškai. E, bet taip nėra ir yra švaistoma e, energija. Aš e, manau, kad mes turėtume kitaip dėrėtis dėl šitų sustarimų, kitaip dėl jų elgtis. Hm. Ja, meine Damen und Herren, ich. Pone Häusling. Uh, Aš e, keletą kartų turėjau galimybę pasikalbėti apie šitos sustarimus su žemės ūkio atstovais. E, aišku, nėra konkretaus plano. E, ir kolegos mano, kad vynas turėtų būti eksportuojamas į Australiją iš Europos, tačiau mane tai tikrai labai man, man tai atrodo labai nerealistiška, kaip ir mėsa iš Airijos į Australiją. E, Mes galime diskutuoti apskritai apie laisvą priekybą, tačiau kai mes e, kalbame apie kiekvieną sutarimą atskirai ir išėmėme tam tikrus sektorius, tai tada mes turime e, atskirai kalbėti apie Merkosurą, e, Australiją ir Naują Zelandiją viename pakete. Me, nes kitaip mes su tomis šalimis neturime jokių šansų konkuruoti. Ir Manau, kad Europos žemės ūkis turi galimybę savo ūkininkams sukurti visiškai kitokias sąlygas. E, mes e, prekiau, norime e, transportuoti kitą pasaulio kraštą prekes, kurias čia gaminame ir galime jomis keistis tarpusavyje ir kalbame taip pat apie klimato kaitą. Uh, Kai kurios a, nuostatos galėtų būti šiek tiek griežtesnės, tačiau taip, taip pat aš suprantu, kad a, pats sustarimas visai neblogai. Visgi turėtume tada baigdami pasakyti, kad a, tas sustarimas neturi prasmės. Nieko mes a, ne, neišmokome iš CETA ir iš TTIP dėrybų. Pani poseł Aguilera. Gracias, presidente. Yo antes de nada voy. Pone uh, Aguilera. Aš manau, kad šiame sustarime mūsų komitetas negali padaryti labai dėlės įtakos. Nedaro bent jau dėlės įtakos. Mes kalbame apie tai, kad reiktų kažką pakeisti ar pakoreguoti. Ir INTA komitetas turi tokią galimybę. Tačiau AGRI negali tokios galimybės. Be abejo, mes čia galime diskutuoti apie tos sustarimus, ar tie sustarimai kelia nerimą ūkininkams, tačiau dėje neturime jokių galių įtakoti tą nuomonę, nebent mes esame ir intonariai. Taigi susidaro tam tikras disbalansas e, mūsų komiteto atžvilgiu. Aš tą pakartosiu ir tą pabrėšiu, nes e, galbūt e, kai, kai kuriame etape mes turėtume dar kartą apsvarstyti apie tą įtaką, kurią mes galime padaryti, aptarėdamės dėl tokių sustarimų. Ir ypač, kai kalbame apie žemės ūkio produktų maisto produktų sektorių. Mes turėtume turėti didesnį svorį. Taip pat norėčiau pakomentuoti nuomonę dėl Australijos, e, kai buvo, e, tiek, kiek buvo apie pakalbėta apie įtaką. Taip, turbūt buvo padarytas poveikio vertinimas. Žinome, kad Australija labai didelį įtaką atlieka e, avienos ir jautienos sektorija ir ta rizika egzistuoja, kaip kolegos minėjo. Kaip minėjo ponas Andrų savo pranešimo, savo nuomonės projekte, labai svarbu atsižvelgti ir į cukraus e, situaciją. E, kolega iš Inta minėjo ir vyną. Mes nesiunčiame į Australiją net elitinio vyno. E, tai yra e, neįmanoma. Mes e, Australijoje neparduodame net vieno litro savo vyno dėl to, kad Australija sukūrė tokią protekcinę sistemą savo vynoj. Ir, jų vynas yra labai pigus, o mūsų tampa labai brangus ir yra didžiulis disbalansas. Dis Be abejo, jų kokybė taip pat yra gerokai prastesnė. Manau, kad šiame sektorėje mes turime nemažų galimybių. Komisijos atstovas galbūt galėtų mums papasakoti, ar buvo atliktas poveikio įvertinimas. Be abejo, mes e, toliau galime tęsti e, savo priekybos sustarimus, komisarė Malstrom tą ragina. Ponas Tarabela taip pat minėjo protekcionizmą, tačiau mes turime būti atsargus. Nenoriu jokio protekcionizmo. Nes, pavyzdžiui, tai, ką dabar daro Junktinės valstijos, e, reiškia, kad mums nepavyks e, daugiau Junktinėse valstijose pardavinėti e, stalo alyvogių. Ir mes taip pat turime palaikyti e, BŽUP mechanizmus. E, buvo pan, jie e, panaudoti tam, kad nebūtų eksportuojama maisto produktai į Junktinės valstijas. Mes palaikome jaunosius ūkininkus, turime ekologiškas priemonės. Šiais, šie dalykai neleidžia produkcijos eksportuoti Junktinės valstijas, tačiau tai yra tik lietkalnio viršūnė. Taip pat žinome, kad jie rugsėjo mėnesį ketina kvestionuoti ES politiką, visas e, ekologiškas priemonės ir jaunųjų ūkininkų paramą. Visa tai yra trečiasis ramstis ir tai e, taip vykdoma trumpo protekcionistinė politika. Be abejo, ES dėl politinių e, sumetimų mes giname savo jautres rytis Tačiau ką mes norėtume padaryti, tai yra pardavinėti e, avieną Europos Sąjungoje vietos lygmenių, užuot siuntę ją visą e, kelią į Australiją. Taip, protekcionizmas tikrai visiems žalingas, o mes turime sukurti naudingą politiką. Ale e, tym razem muszę. Aš retai komentuoju, bet šį kartą privalau tai padaryti. Noriu paprašyti, kad e, galėtume dalyvauti INTA komiteto posėdžiuose. Jis bus. Tai nėra uždara diskusija, todėl reikėtų nepamiršti taip pat. Turime turėti galvoje ir politinių frakcijų sprendimus. Nes būtent komiteto pirmininkų suiga ir jos pirmininkė priima sprendimus dėl to, kas už ką atsakingas. Aš labai dažnai kolegoms pirmininkų suiga sakau, kad mums kad e, yra dalykų, už kurios atsakingas Inta komitetas, tačiau reikia perduoti informaciją tokiu būdu, kad mūsų nariai žinotų apie tai, kas vyksta ir kad galėtume tinkamai organizuoti savo darbą ir galėtume dirbti su kitų komitetų nariais, kad suprastume apie tai e, visą visų e, problemų mastą. Ponas Des. Ponas Des, e, dėkoju, aš su inter... sustomėjimu klausiausi tos diskusijos. Aš tikrai nesu prekybos sustarimų priešininkas ir be abejo aš nepasakau už protekcionizmą. Be abejo mes turime, e, sudarydami dvišalę, susitar, dvišalę sutartį, e, atsargiai elgtis, kad nenukentėtų Europos žemės ūkis. E, Australija yra labai svarbi žemės ūkio produktų gamintoja ir tas pats pasakytina apie Naują Zelandiją. 2010-2016 metais jų žemės ūkio produkcija išaugo išaugo 24 procentais, tačiau Europoje tik 12 procentų. Ir taip pat turiu kitą statistiką. E, nuo 2008 iki 2016 metų e, sviesto eksportas iš e, Naujosios Zelandijos į Europą padidėjo tik 5 procentais, o į Kiniją 500 procentais. Tai savai mes suprantama, kad e, jie yra arčiau Naujosios Zelandijos. E, taip pat dėl monopolinės e, padėties 95 procentai. Uh Mes Europoje turime e, labai daug dešimt didžiausių e, pieninių ir mūsų e, Europoje E, mes tur, e, vienam ūkininkui tenka 36 e, kar, karvės, o Australijoje virš keli šimtai. Ir mes iš tikrųjų nesame su jais konkurencingi šią prasme. Mes Manome, kad e, joks parlamentas, jokia komisija negali pakeisti šios situacijos ir turime būti labai atsargus, kad e, mums būtų nenustatyti per dideli apribojimai. Pavyzdžiui, mes turime e, tam tikras rytis, kurios mums labai svarbios iš aplinkosaugos pusės, turime būti labai griežtus, griežti šiuo atžvilgiu. Mes žinome, su kokiomis praktinėmis problemomis susiduria ūkininkai, kokios taisyklės jiems yra taikomos. Aš e, dešimtį metų e, dirbau INTA komitete ir e, mes turime numatyti tam tikras. Ta, tam tikrus skaičius, tačiau negalime nustatyti ribų kiekiams. Pavyzdžiui, pirmos klasės e, sūris iš mūsų ūkininkų yra puikus, galėtume eksportuoti Australiją, tačiau tai nebuvo įmanoma dėl to, kad reikėjo praeiti labai daug patikrinimų. Aš labai atidžiai sakiau tai, ką sakė pone Agilera. Ir Europ, jis sakė, kad Europai grėsia labai daug darbo vietų praradimo rizika. Ir Taip pat labai svarbu rasti susitarimą tarp Greenpeace, kitų organizacijų ir Amerikos prezidento Trumpo. Be abejo, e, turime į visą tai atsižvelgti. Aš tikiuosi, kad mes turėsime protingą susitarimą, kuris ne e, bus sudarytas Europos žemės ūkio sektorių sąskaita. Ačiū. Neuchel. Ich bin jetzt ganz überrascht zu hören, dass. Poje Nočik, aš e, nuste, nustebėjau, aš nusistebėjau dėl to, kad kalbama apie tai, kad neturi būti nustatyta jokių pribojimų, jokių kontrolės. Ir e, norėčiau labai trumpai pasakyti, kad jeigu mes kalbame apie tokią temą, kuri mums tikrai labai svarbi, tai turime apkalbėti e, prasmingai. E, mes kalbame apie tuos produktus, kurie yra panašus, e, jais turime keistis tarp dviejų kontinentų, e, o šie žemynai vienas nuo kito yra labai toli nutolę. Ir tai reiškia, kad e, man kyla klausimas dėl prasmės. Ar ateitie mes visada turime kalbėti apie tai, e, kiek kainuos, kiek kūro kainuos taip keistis šiais produktais. Taigi aš manau, kad iš principo turime patys iškelti savo klausimą, kodėl į kitą pasaulio kraštą ir atgal turėtų būti siuntinėjama jautiena ar sūris. Ar kolegos iš INTA komiteto žino, kad e, mums reikia sojos iš Brazilijos, o tam e, yra de, Brazilijoje yra deginami e, miškai, ir, kad būtų išgautas išgautas šitas produktas. Ar jūs esate uždavę šios bazinius klausimus dėl to, kad mums e, kyla labai didelių problemų dėl e, gruntinio vandens taršos mėšlų. Ir aš nežinau, ar Inta galėtų išsakyti savo nuomonę šio klausimu dėl to, kad mes Dabar kalbame apie esminės problemas, apie tai, kaip ūkininkai galėtų atsikratyti e, mėšlo įtakos gruntiniam vandeniui. Mes e, galime padaryti tik tuos dalykus, e, kurie yra įmanomi. Ir mūsų karta e, turi apsispręsti Mums galbūt ir yra įmanoma tai daryti, tačiau mes to nedarysime, nes tai nėra protinga ar prasminga. Manau, kad mes turėtume atsižvelgti šios aspektus, kalbėdamės apie sustarimus su Australija ir Nauja Zelandija. Des, um, ale, very shortly. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Pone Des, ačiū. Aš norėčiau tar, tik tai papildyti, kad Aš esu taip pat prieš tai, kad e, ūkininkai gautų valstybės e, pagalbą. Ir manau, kad tai yra e, nesažininga. Poseł Hojbusz. Ja, zu dieser Auseinandersetzung wäre. Dėkoju. Pone Hojbiš, aš uh, nieko negaliu pasakyti e, šiame nuomonių pasikeitime. Aš manau, kad mes turime nepamiršti realystės. Marija teisingai pasakė, kad e, ne, vargu ar yra protinga e, per visą pasaulį keistis maisto produktais, kuriuos mes patys galime pasigaminti. Kolega iš Inta taip pat minėjo, kad E, reikia, mes turime prastą, mes turime disbalansą e, tam tikrose sektoriuose, pavyzdžiui, e, vyno eksporto sektorėje. Kai kuriuos produktus mes galėtume kaip tik sumažinti kai kurių produktų eksportą, tačiau vynas galėtų būti eksportuojamas daugiau. Europoje mes niekada neturime uh, E, gero balanso. Mes turime aiškiai įsiaiškinti, kas kur, kada yra gaminama ir e, kokią e, įtaką tai daro klimatui, ar laikomasi klimato kaitos reikalavimų. Ir kolegos jau ne, tai, tai labai aiškiai sakė. Dabar dėl kiekių, dėl tonų. Europos komisija yra konstatavusi, kad jeigu mes turime sudaryti susitarimus su Australija ir Pietų Amerika, tai mes e, e, turime to siekti, turime atverti savo e, mėsos rinką ir liberalizuoti. Ir tai reiškia, kad į Europą atvyks virš 300 tūkstančių tonų jautienos papildomai. Ir aš manau, kad pranešėjas Andriu parašė labai gerą nuomonę ir jis paminėjo, kur, kur yra kokios problemos ir dabar viskas priklauso tik nuo mūsų. Mes turime rasti tinkamą atsakymą ir nurodyti, kokios yra problemos, tačiau galiausiai pasakyti, kad gerai, mes vis tiek dėrėsimės dėl visko, atsižvelgdami tas problemas. Pagalvokime apie klimato kaito, kaitą ir energetikos išteklius ir mūsų vartotojus kad vartotojai galėtų kad, kad yra tokių vartotojų, kuriems trūksta maisto, kurie yra skurde ir manau, kad mes turėtume užtikrinti e, daug naudos mūsų vartotojams iš to sustarimo. Ir nereikia tokių produktų, kuriuos mes jau taip ar anaip turime. Tak, ale o tej jakości żywności konsum... Dėl kokybės maisto produktų. Turime kalbėti vartotojams apie tai, nes ne visada vartotojai turi tą informaciją. Pamenate apie tos mm, sugedusios jautinos skandalą. Turbūt žinome, kad parlamentas apie tai taip pat yra kalbėjęs. sužinojame apie tai iš kitų šalių žiniasklaidos. Taigi reikia nepamiršti ir to taip pat. Tai yra mūsų vartotojų politikos prekyba yra prekyba, bet ir darybos yra darybos, tačiau reikia tai ži... į tai žiūrėti iš abiejų pusių. Na, pona pirmininkė, diskusija labai įdomu ir iš tikrųjų, kad ir neprieštaraudami prekybos sustarimams mes turime saugoti savo teritoriją, ypač labiau trapes teritorijas, nes problema, problemos yra tos, kad tų sustarimų daugėja, ar kalbėtume apie Merkosūrą, ar SETA, ar tuos e, sustarimus, kurie pasirašyti, ar kurie rengėjai su Vietnamu ir panašiai. Pirmininkas e, sustabdo kalbėti. Aš duosiu Jums žodį pabaigai. Prieš tai dar yra parlamento narių, kurie taip pat norėjo kalbėti. Dabar ponas Flanagan. Prašom, ir aš atsiprašau. Ačiū. Aš buvau mandagus, nes žmogus norėjo kalbėti. Na, vienas dalykas, kuris e, buvo aiškus plenarėje sesijoje, vienu, kalbant vienu klausimu dėl klimato kaitos, kad e, mes įsipareigojame kažką daryti toje srityje, po to mūsų komitete, klausantis E, kalbų apie prekybos susitarimus, mes apie tai pamirštame. Aš neįsivaizduoju, kaip galime padaryti abių dalykus, nes atrodo, kad kairė nežino, ką daro dešinėje. Daug kas čia yra apie tai kalbėjęs. Turime kažką daryti dėl klimato kaitos, tačiau pakrausime jautieną į laivus ir išsiųsime į okeaną ir viskas bus gerai nors tai neturi jokio ryšio su tikrove, bet mes tai darome. Viena iš e, viso to naudos aspektų yra konkurencijos didėjimas, nes sakoma, kad konkurencija didina naujoves ir gerina kažką. Galbūt e, robotai geriau melžia karves ir taip toliau, bet galime panešti kažkokį konkurencijos e, svorį. E, e, jeigu viskas piks, reikės kažką primokėti tiems, kurie gamina. Mes e, naujovių turime daug, o dabar naujovė yra tokia, kaip pasiekti, kad ūkininkai Australijoje ir, žemės, ir, ir Europoje galėtų išgyventi nieko negaudami. Deja, tokia yra situacija. Daug kalbame jau nebe apie klimato kaitą, bet apie kitus, kitus dalykus. O tas susirūpinimas dėl, e, yra netikras dėl žmonių, taip pat e, protinės sveikatos. Yra ir apie tai kalbama. Aš daug klausosi BBC, dabar kalbama apie tai ir Džioja Britanija. Vienas iš dalykų, kurio galima padaryti, kad yra tai, kad kalbame apie problemas. Na, bet pakalbėjus apie problemas, pakalbėjus su kaimynu, kaip neįmanoma išgyventi, nes konkurencija žmonės verčia imti savižudybės. Pasikalbėjus apie tai ir padarius išvadą, kad vis dar galime išgyventi, gal čia yra protinės veikatos problema. Galbūt mums nebūtina konkuruoti kaip šunims vieniems su kitais. Yra žmonių, žmonės nori turėti gyvenimo kokybę, nori gauti pajamų iš savo darbo. O tai, ką mes darome čia, nepadidins žmonių pajamų, tiesiog praturtins didelės bendrovės ir turėsime daugiau savižudybių. Kaip rašoma mūsų laikraščiuose, Austrijos pieno ūkininkai žudosi dėl pieno kainų kritimo. Kiek dar galime panešime? Jeigu norite, balsuokite už tai, bet Atminkite, ką jūs sukelsite tuo balsavimu. Sukelsite pyktį ir stresą, žmonės e, gyvens dar e, prasčiau. Labai ačiū. Ponas Vandan Kandelere. Ačiū pirmininkė. Paprastai nepašešėlinis pranešėjas būna sąrašo viršuje. Na, bet e, diskusija iš tikrųjų gana įdomi ir ji parodė, kad nuomonės yra labai skirtingos. Vienintelis bendras dalykas mus siejantis yra kas svarbiausia prekybos sustarimas. Ponas Andrijo pateikė tekstą, iš kurio matosi, kad Australija yra eksporto orientuota šalis ir mes turime būti atsargus. Taip, tai tiesa tam tikrų lygmenių, bet taip pat turime nepamiršti e, savo interesų, turime būti pakankamai disciplinuoti ir turime pasakyti, kad mes taip pat eksportuojame. 10 procentų mūsų eksporto tenka Australijai, Taigi, aiškiai, mes turime kiekvieną sektorių analizuoti labai detaliai e, ir turime paminėti taip pat diversifikaciją. Pagal turimus skaičius, tai Australija mėgsta mūsų aukštos kokybės produkciją. Ir jeigu dirbsime kruopščiai ir protingai, manau, kad galime parengti tokią ir puolimo politika, ir gynybos politika. E, tas pats taikina ir sustarimus su Nuoja Zelandija. Na, atsiprašau, bet jeigu kas pirmieji paprašė žodžio, tie pirmieji ir gavo žodį. Jeigu paprašėte žodžio vėliau, na tai tuomet negaliu, suteiksiu jums pirmiems žodžio. Jeigu neparašote žodžio iš pat pradžių, tai viskas vyksta pagal eilę. A, toliau, ponė pirmininkė Maginės, prašom. Ačiū pirmininkė. Na, jau nemažai kas buvo pasakyta. Turime nepamiršti, kam skirtas šis pranešimas. Tai yra tikslas yra sudėkti žemės ūkio perspektyvą šiam sustarimui. Čia nėra balsavimas už ar prieš šį sustarimą. Ir šiame kontekste mes turime žemės ūkio komiteto nuogastavimus, kuriuos surašė pranešėjas. Aišku, jie tekstas bus pakeitęs, pakeistas pagal kolegų pakeitimus. Yra nerima keliančių dalykų. Trečias, ketvirtas paragrafai kalba apie jautrius produktus, į ką reikės išvilgti. Tačiau yra ir potencialių galimybių, apie kurias kalbėjo ponas Jelneris. Reikia pabrėžti ir šį aspektą. Dėl klimato kaitos ir aplinkos, taip pat ir vandens. Aš manau asmeniškai, kad, tai, kad šie klausimai pasauliniu mastu kelia kliūtis žemės ūkiui, ar mes imsimės čia kažkokių veiksmų ar ne. Ir tai turės poveikio ir per prekybos sustarimus. Norėčiau išgirsti komisijos nuomonę apie septintąją dalį, nes kaip suprantu, tai kai kalbama apie aptariamus ar potencialiai aptariamus e, prekybos sustarimus, tai reikia nepamiršti, kad breksitas dar neįvyko ir šiek tiek nerimaujama dėl to, kas įvyks po breksiko dėl tų sustarimų. Nežinau, ar komisija gali ką nors patikslinti čia, tačiau būtų svarbu, kad ji galėtų tai padaryti. Bet e, žvelgiant iš žemės ūkio perspektyvos, tai nuogastavimą dėl Merkosūro, kalbant apie Australiją ir Naują Zelandiją, yra konkurencingumo problemų čia. Tačiau aš neprieštarauju prekybos sustarimams iš esmės. Mūsų pareiga Žemės ūkio komitete yra iškelti nuogastavimus dėl jautrių produktų ir užtikrinti, kad komisija pradėtų darybas turėdama tai galvoje, į tai atsižvelgtų ir e, tai padarytų tokiu būdu, kad nebūtų padaryta žala Žemės ūkiai Europoje, kuri vadovaujasi bendra žemės ūkio politika patiriančia nemenką spaudimą. Taigi aš norėčiau, kad komisija atsižvelgtų į mūsų nuogastavimus ir aš pati pateiksiu tam tikrų pakeitimų. Ačiū. Na, kaip žinote, aš stebėjau, kaip plėtėsi Europos Sąjunga. Akivaizdu, kad turime bendrąją žemės ūkio politiką, galiojančią visoje Europos Sąjungoje. Ir ką mes čia turime padaryti? Mes Galbūt reikia galvoti apie bendrąją pasaulio žemės ūkio politiką, nes aišku, yra ir skirtingų problemų, kurios galioja už ES ribų, bet turime to nepamiršti ir darybose. Ponas Agniu, ačiū. Man vakar paskambino iš Australijos ambasados, aš neturėjau laiko kalbėtis su jais ilgai, bet jie man atsiuntė informacinį dokumentą. Dabar turime dvi diskusijas dėl Australijos ir dėl Naujosios Zelandijos. E, kai kas sakė, kad jie kalbės tik vieną kartą, tai aš taip pat apie abu dalykus kalbėsiu iš karto. Australams nepatinka pradinių dalių e, požiūris. Kalbant apie Naują Zelandiją, kalbama apie ambicingą, subalansuotą laisvos prekybos sustarimą, viskas puiku. O kai kalbam apie Australiją, formuluotės kitokios, kad susidurėme labai su labai konkurencingų ir eksportą orientuotų žemės ūkio sektoriumi. Ir instinktas čia iš karto kylantis yra gintis. Ir aš girdėjau šiandien buvo kalbama apie tai, kad reikia parduoti daugiau Europos vyno Australijai. Aš išgirdau, kad susidurime su netarifinėmis kliūtimis ir kitokiais kitais slaptais dalykais. Na, aš Pasikalbėsiu su Australija po šios diskusijos, su Australijos ambasade po šios diskusijos ir užduosiu jiems tos klausimus. Galite ir jūs prisijungti, jeigu norite, tačiau reikia kažkokiu paaiškinimu, kodėl yra tokia diskriminacija. Australijos atžvilgių, bet ne Naujosios Zelandijos atžvilgių. Na ir aišku, turint naują prekybos sustarimą su šiomis šalimis, reikia nepamiršti ir breksito poveikio, jis bus nemenkas, nes neproporcingai mm, didelė dalis to kas eksportuojama iš Nuosios Zelandijos, patenka į Junktinę karalystę, maždaug trečdalis, man atrodo. Ir jie turi tam tikrų tarifinių kvotų. Ir netgi nepasakė tų kvotų. Nes jie gali parduoti labai daug produkcijos pietryčių Azijai. Tai yra džiulė rinka visiškai šalia jų. Taigi, man atrodo, čia baimintis reikia mažiau negu kai kuriems atrodo. Iš tikrųjų, Europos rinka galbūt netgi šiek tiek menksta, o Pietryčio Azijos rinka plečiasi labai smarkiai ir jiems lengviau ją pasiekti. Nepamirškime, kad Naujojos Zelandijos ir Australijos ūkininkai, e, ūkininkai yra iš esmės šeimų ūkiai, tai nėra didžiulės komparacijos. Tai yra ūkininkai, kurie negauna jokios vyriausybės paramos, tačiau reikia nepamiršti, kad ES ūkininkai patiria didesnius e, kaštus dėl tam tikrų teisės aktų. Pavyzdžiui, elektroninis individualus identifikavimas avių. Mes privalome tai daryti, ūkininkai privalo tai daryti, tai gana brangu. Australijos, Naujosios Zelandijos ūkininkai neprivalo to daryti, bet savo mėtasą gali eksportuoti į mūsų rinką. Toliau. Tam tikros e, neprekybinės zonos. Nemanau, kad tokie dalykai egzistuoja tenai. Ir e, mūsų pastangos čia yra ribojamas dėl to. Be to, e, e, kritusių gyvulių laidojimas. Aš pamenu laikus, kai buvo galima jos laidoti, o dabar jos reikia deginti. Šioje salės pusėje kalbame apie planetos saugojimą. Taigi, norint išgelbėti planetą, jos geriau tos gyvulius laidoti, o ne deginti. E, po to, e, kai, pavyzdžiui, kalbam apie e, reguliavimą susijusi su galvijų gyvūnų amžiumi, tokių reglamentų Australijoje, Nuojo Zelandijoje galbūt nėra. Taigi, jeigu jums rūpi visi šie dalykai, galite nueiti į ES supermarketą ir pasižiūrėti. Ar jūs remsite Europos gamintojus? O jeigu to nedarysime, mes jūs gėdinsime ir kaltinsime. Aš manau, kad galime e, kalbėti apie tai. Atsakamumas yra visur Europoje. Mes galime tai užtikrinti, tačiau sunkiau užtikrinti atsakamumą, kai importuojama iš Naujosios Zelandijos ir Australijos. Na, aš netru, neriboju pasisakymų uh, laiko, bet prašau patiems disciplinuotai save e, riboti. Sí, muchas gracias, señor presidente. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Valkarcel. Aš nesileisiu į diskusijas, nesileisiu į konfrontaciją. Nors, e, žinoma, ūkininkai gali, turi teisę išsakyti savo nuomonę. Manau, kad visi pritarė tam, kad žemės ūkių negalima e, naudotis kaip valiuta, kai kalbama apie priekybos susitarimus. Mes turime iš, išanalizuoti visą galimą poveikį, kurį turėtų tokie e, susitarimai mėsos sektoriui ar pieno produktų sektoriui. Apie tai kalba pranešėjas ketvirtame pranešimo punkte. Taip pat yra labai svarbu garantuoti veiksmingą geografinių kilmės nuorodų apsaugą. Tai vienas svarbiausių dalykų. Mes turime skatinti skirtumus Pavyzdžiui, jeigu atsižvelgtumėm į konkurenciją iš Amerikos, mūsų produktų kilmė, ar tai būtų citrusiniai vaisiai, migdolai ar vynas, visada tai tarsi geriausios kokybės sinonimas. Taigi geografinių kilmės nuorodų išsaugomas yra labai svarbus, sudarant bet kokio pobūdžio susitarimus. Mes turėtume atverti rinkas intensyvinti e, veiklą iš ES pusės. Taip pat turime užtikrinti, kad galėtume patekti naujas rinkas. Taip pat reikėtų panalizuoti, kas atsitiks po Brexito. Liepos mėnesį Aš pateikiau komitetui pasiūlymą e, atšvesti vadinamąją vaisių dieną, kad, būtų, kad prenta mūsų žemės ūkį ir aš ir toliau teiksiu pasiūlymus. Toliau ponia patie. Dėkuoju, pirmininkė. Laisvosios priekybos sustarimai yra svarbus nes tai reiškia naujas rinkas mūsų žemės ūkio produktams. Jeigu tokie susitarimai sukuria papildomos vertės, tuomet jie yra reikalingi ir svarbus. Tačiau tokie susitarimai sukelia baimę svarbiausiems, pažeidžiamiausiems sektoriams, dėl to turime elgtis atsargiai. Išklausime kitų kolegų, kurie išsakė savo susirūpinimą. Nepaisant komentarų, kuriuos čia išsakome, laisvosios prekybos sustarimai yra sudaromi ir ne visada yra atsižvelgiama į mūsų prieštaravimus. Taigi Europos parlamento vaidmuo turėtų būti stipresnis dėrybų procese. Mes esame tiesiogiai išrinkti ES piliečių atstovai ir turime išsakyti piliečių susirūpinimą. Kai kalbam apie kilmės nuorodas, Ne visose sustarimuose sudarytose su trečiosiomis šalimis juose mes nematome tose susitarimuose produktų, dėl kurių yra nurodomos jų geokinės kilmės nuorodos. Taigi aš noriu paprašyti pirmininko pateikti klausimą, kaip sudaromi tų produktų su geografinėmis nuoromis sąrašas. Per pasrusius metus bent penkeri laisvos priekybos sustarimai buvo sudaryti. Ir nebuvo į sąrašą įtrauktų produktų, kurių geografinės kilės nuorodos yra saugomos. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegui Felner už jo pasisakymą. Žinome, koks jis yra e, ryštingas. Jis norėtų atidaryti visas rinkas ES produktams pardavinėti visame pasaulyje. Tačiau žemės ūkio sritis skiriasi nuo pramonės srities. Tam tikri, tam tikri dalykai gali būti pakeičiami kiti ne, ir tam tikros teritorijos, e, e, juose gaminamo produktai, yra tam tikros zonos, kur tam tikros rušies e, žolė auga ir ten galima, tarkim, užsimti jautienos gamybą ir taip toliau. Yra tam tikri regionai, kurie patiria tam tikrus apribojimus, bet mes čia turime atkreipti dėmesį, kad ne, nebūtų pažįsta biovairovė. Australija ir Naujoji Zelandija yra dvi šalis, kurios yra vienos turtingiausios pasauliu ir be abejo būtų labai uh, svarbu sudaryti laisvosios priekybos sustrimus dėl tam tikrų produktų, pramonės produktų ir žemės ūkio produktų. Žemės ūkio sritis, srityje konkur, konkurencingumas yra didelis ir mūsų žemės ūkio struktūrų struktūros atitinka mūsų kontinento tam tikrą morfologiją, tai yra klimato sąlygas, dirbožėmio uh, sudėti ir taip toliau. Ir Australija ir Naujoji Zelandija turi ypatingus santykius su Junktinė karalystė. Ir Junktinė karalystė yra pasirengusi išeiti iš ES. Ir čia labai svarbu sudaryti tinkamus susitarimus. Junktinė karalystė bandys išlaikyti sutarimus su Australija ir su Nuoja Zelandija, išlaikyti tuos sutarimus ir ir ES gali prarasti tam tikrą svarbę dalį mm, eksporto iš Australijos ir Naujosios Zelandijos. Aš čia pritariu kolegai Maginės. Ir jeigu rytoj Junktinė karalystė sudarys sustrimus Naująją Zelandiją ir Australiją, kaip. E, Taigi aš manau, kad tos dėrybos kaip ir Merkosur atveju. kad tie sustrimai neturėtų būti nutraukti. Mes turime išanalizuoti, kokius tikslus turės Junktinė karalystė pasitraukusi iš ES, e, kokius e, priekybos susitarimus sudarinės Junktinė karalystė. Mes turime čia apgalvoti naują strategiją, kaip turėtume elgtis atsižvelgiant į Mercosur ir kitus sudarytus susitarimus. Čia reikia elgtis atsargiai, kad galėtume išsaugoti savo žemės ūkio sektorių. Ir turime nepamiršti ypač, kad Australija mums yra svarbi yra svarbi e, vyno gamintojams ES teritorija ir vyno eksportui. Taip pat turime nepamiršti Kinijos kaip konkurencingos rinkos veiklos. Ačiū, pirmininkė. Daugybė dalykų pasakė kolegus prieš mane kalbėję ir aš tik norėjau pabrėžti tokį dalyką. Taip yra gera žinia, kad Žemės ūkio komitetas gali dalyvauti diskusijose dėl dvišalių susitarimų. Aš manau, kad mes turime laikytis labai tvirtos pozicijos. Inta komitetas paprastai laikosi liberalesnės pozicijos. Dėl to mes turime dirbti kartu su INTA komitetu ir nusiųsti labai griežtą, tvirtą žinią Europos komisijai. Dėl susitarimo su Australija noriu padėkoti kolegai Andriju už jo nuveiktą darbą. Jo pasiūlymai yra tinkama linkme, aš pritariu, visiškai pritariu jo pasiūlymui ir dar toliau norėčiau žengti. Pavyzdžiui, jautiena ir viena tokie svarbus produktai, jiems turėtų būti taikoma išimti šiuose darybose. Dėl jų neturėtų būti deramasi. Mes turime apsaugoti savo gamintojus, taip kaip buvo, pavyzdžiui, sudarant susitarimą su Kanada. Ačiū. Teraz pan poseł, pan dyrektor Clark, obecny od początku. Dabar ponas Clark. Jis nuo pat diskusijos pradžių yra čia šiame posėdė. Taigi, ponas Clark, o po to žodis bus sutiktas pranešėjų. Ponas Clark. Dėkuoju, pirmininkė. Taip, manau, jog yra svarbu, kad šis komitetas pateiktų savo nuomonę dėl šių dviejų susitarimų. Mes tai sveikiname. Taip pat džiaugiame pono Andrius e, pranešimu. Ir šiame pranešime yra tarsi patvirtima, kad bus tam tikrų pranašumų kuriuos gaus ES. Tai nėra tam tikra viena šalė nauda, kurią gautų tik tai Australija. E, Australija yra žymiai didesnė rinka lyginant su Kanada. Kita vertus, aš pritariu tam prašymui laikytis atsargumo dėl svarbių produktų žemės ūkio sektorija dėrybose su Australija. Taip pat pritarėme ponui Andriu jo pagrindiniai žiniai, kurią pakartojo daugelis kalbėjusių, tai yra, kad reikia apsaugoti ypatingai jautrius sektorius - jautieną, avieną, cukrus, ryžiai. Australija labai konkurencinga šių produktų srityje. O dėl naujosios Zelandijos Čia galima kitokiais būdais apsaugoti jautrius ir svarbius produktus ir sektorius. Nebūtinai jų neįtraukti tyrimas, galima nustatyti tarifinės kvotas, nustatyti ilgus pereinamosius laikotarpius, dalinai liberalizuoti ir tam tikrus saugiklius pritaikyti. Australijos laisvos priekybos e, susitarime bus e, taikomas tam tikros išimtis, neįtraukiama, pavyzdžiui, jautiena ar viena, tuo tarpu susitarime su Nuoja Zelandija, savo įrankių rinkinėje mes turime tam tikras konkrečias priemonės apsaugoti e, jautrius sektorius. Taip pat pranešime yra sakoma, kad reikia atsižvelgti į suminį poveikį, kurį turės nuolaidos ar koncesijos skirtingose laisvosios prekybos sustarimuose. Čia nereikėtų izoliuotai žiūrėti į sustrimus Australiją ar Naująją Zelandiją ir komisija tikrai tai atsižvelgs. Taryba, tarybos įgaliojimai taip pat turės atspindėti, tuos įgaliojimus gausime rudenį. Norėčiau sakyti klausimus, kuriuos iškėlė parlamento nariai. Pirmiausia, dėl septintos dalies pranešime, dėl Brexito. Komisija dar nebaigė savo galutinės nuomonės renkti dėl laisvosios priekybos susitarimų, kurie įsigalios po to, kai Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Tačiau bendra mūsų mąstymo kryptis atitinka pono Andrių mąstymą šiame pranešime. Mes turime vienu ar kitu būdu atsižvelgti į tą faktą, kad po Indijos karalystės pasitraukimo tam tikrose sektoriuose jautienos, avienos, oškienos, cukraus e, sektoriuose ES dalis bus mažesnė. Nemažai kalbėtojų išsakė susirūpinimą dėl tvarumo žemės ūkio produkcijos srityje, dėl aplinkosaugos, dėl didesnių gamybos išlaidų, išsaugant konkurencingumą. Būtų naudinga, kad Žemės ūkio komitetas, išsakydamas savo nuomonę, pabrėžtų, kad tas susitarimas, kaip ir kiti visi susitarimai, turėtų sukurti paskatas tvariai žemės ūkio gamybai, aplinkosaugai, išsaugant e, aukštus e, gyvūnų apsaugos, gyvūnų gerovės standartus. Ir tai padėtų mūsų partneriams taip pat išsaugoti ir užtikrinti aukštus standartus. Nemažai idėjų ir susirūpinimo buvo išsakyta šiais klausimais e, šioje salėje ir būtų galima tai atspindėti ir pono Andrių pranešime. Dėkuoju. Nie miał pan dyrektor ograniczonego czasu, no ale myślę, że będę już szybko. Dėkoju ponui Clark. Nežinau, dar mums liko laiko. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Prašau. Taip, iš tiesų, diskusijos buvo ypatingai įdomios. Man labai malonu matyti, kad didžioji dalis kolegų labai e, teigiamai vertina mano kolegos Andrių pranešimą. Iš tiesų mes neturėtume prieštarauti priekybinėms susitarimams, tačiau turime apsaugoti mūsų teritorijas ir žemės ūkio produkciją, ypač svarbiausias e, sektorius. Labai svarbu suminis poveikis tokių susitarimų pavyzdžiui, Merkusur surimė tai atsižvelgta, su Australija, su Nuoja Zelandija, su į pietus nuo Saharos esančia Afrikos dalimi. Visi tie sustrimai turi suminį poveikį. Mes turime atlikti poveikio vertinimą, to nori daug, daugelis kolegų, ir Europos komisija turėtų mums pateikti poveikio vertinimą dėl pačių jautriausių, svarbiausių žemės ūkio produktų, dėl jautienos, avienos, pieno produktų, kad mes galėtume labai aiškiai palyginti duomenys, matyti, koks yra poveikis ekonominis, socialinis, aplikosauginis ir teritorinis. Ir galėčiau padaryti tokią išvyką, išvadą. Mums reikia šimtai daugiau informacijos, kokį poveikį turėtų sumi, e, suminis, e, koks būtų suminis tokių susitarimų poveikis Ir tai labai svarbu ir mūsų komitetui rengiant nuomonę, ir INTA komitetui. Ir žemės ūkio klausimai yra labai svarbus bet kokiuose laisvos prekybos susitarimuose. Ačiū. Bardzo dziękuję. W takim razie myślę, że możemy zamknąć ten punkt. Dėkuoju, dabar galime baigti šio klausimų svarstymą darbo atvarkėje. Diskusijos buvo labai įdomios, labai išsamios, išklausėme įvairių nuomonių ir komentarų. Eikime prie kito klausimo, kuris labai panašus, nes čia mes kalbame apie dėrybinius įgaliojimus ES prekybos e, dėryboms su Naujaja Zelandija. Nuomonės pranešėjas yra, pon, pranešėjas yra ponas Nikolson, mūsų komiteto narys. Aš tik norėčiau priminti dar kartą, kad kai yra kalbama apie pakeitimus, apie jų pateikimą dėl šios nuomonės, dėl Australijos, nuomon, dėl Australijos e, pakeitimai teikiami iki 1 rugsėjo 11 ir 25 rugsėjo tai bus patvirtinta ta nuomonė. O dėl Nuosios Zelandijos 11 spalio turėtų būti patvirtintas pranešimas. Na, o dabar pranešėjas ponas Nikolsen e, dėrybos dė, e, su Naujaja Zelandija. Tie patys principai taikomi kaip ir ankstesniam pranešime, kai kalbame apie pakeitimų tiekimą. Na, o dabar žodis ponui Nikolsonui, jo įžanginė kalba. Mes žinome, kad Naujoji Zelandija yra pak yra gana panaši, lyginant su Australija, kalbant apie žemės ūkį. Ir dabar žodis ponu Nikolsonui, prašau. Uh, indeed, Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Tikrai sąžininga pasakyti, kad abi diskusijos apie Australiją ir apie Naują Zelandiją yra labai panašios. Tačiau pirmiausiai aš uh, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ponas Stela iš šimto komiteto čia atėjo ir pasiklausė mūsų diskusijų šiomis temomis. Tačiau galbūt nežinote e, tokių dalykų, kad ir ponas Andrė ir aš pats e, turėjome mažiau nei savaitę šiems pranešimams parengti. Ir mes, e, taigi mūsų situacija buvo kitokia nei kitų pranešėjų, tačiau turėjome tai padaryti. Manau, kad mes turėtume gauti ankstesnę e, informaciją. Mes turime prie e, priekybos komiteto prisidėti anksčiau ir mes turime e, dalyvauti jų diskusijose, negalime būti atskirti. Mums sako, kad mes esame priekybos komitetas, čia mūsų atsakomybė, jūs žemės ūkio komitetas šiandien neturite jokio balso. Uh, Manau, kad e, taip neturėtų būti, tai labai svarbu. Ponas Clark neatsakė į mano klausimą paskutinį kartą. Ar komisija parengė pranešimą apie tai, kokią įtaką e, gali turėti priekybos sustarimai kitoms šalims? Ir e, mes turime E, padaryti tos, e, tas, tos tyrimus, kad nesusidurtume su sunkumais, kaip buvo su daugeliu kitų priekybos sustarimų. Aš labai gerai žinau, kad komisija labai pabrėžia Australiją ir Naująją Zelandiją dėl TTIP. Ir nuo to laiko, kai e, jungtinių valstybių prezidentų tapo trumpas, jie sutelkė visą savo energiją ir darbuotojus į Naują Zelandiją, Australiją ir e, kitas naujas sritis. Taip pat mes turime e, pasitenkinti tą sistemą, kurią mes gauname, tai yra kiek e, mes turime sudaryti priekybos sustarimų prieš užpildydami, prisodintami Europos rinką. Iš principo, tai esminis dalykas ir Australai e, ir galbūt Naujoji Zelandija e, bus patenkinti to sustarimu, tačiau kurį laiką jau e, komisija stengiasi pradėti dėrybą su šiomis šalimis dėl prekybos. Ir aš suprantu, kad tos dėrybos gali prasidėti iki metų pabaigos teisingas, labai svarbu pasakyti, kad mes, Žemės ūkio komitetas, pabrėžiame, kad Europos vartotojai nėra nusiteikę prieš e, laisvą priekybą. Ir e, ponia Aguiler ir kiti e, pateikė keletą komentarų. Mes turime labai sąmoningai žinoti šiame komitete, kad mes turime atsiverti kitiems žmonėms. į mus žiūri kaip e, užsimančius protekciją e, Žemės ūkio e, komitete. Galbūt mums tai ir nepatinka, bet taip yra. Ir be abejo, ir mes kalbame apie daugelį produktų, kurie yra sezoniniai. Man buvo įdomu išgirsti tai, kad tam, kad europietiškas vynas pavyktų, atvyktų į Australiją, jis turi praeiti daugybę kliūčių. Ir manau, kad tai reiktų aptarti per dėrybas, kurios e, vyks. Tas pats pasakytina ir apie Naująją Zelandiją. Mes visi žinome, kad Naujoji Zelandija kaip žemės ūkio sektorius yra paremtas labai skirtingų modelių. E, tai labai konkurencinga rinka, labai orientuota į eksportą ir e, dėl skirtingos e, žemės ūkio sistemos ir mažai gaunamos paramos žemės ūkiui, jie E, ne, neeksportuoja į daugelį rinkų. E, komisija yra padariusi įvairius vertinimus ir galima poveikį. Mes žinome, kad sustarimas su e, Nauja Zelandija turi būti labai aiškus, kad visi žinotų, ką praranda ir ką laimi Europos gamintojai. Taip pat mes turime pagalvoti, kokią įtaką gali padaryti ES nuolaidos per, padarytos per šias dėrybas. Uh, Mes turime taip pat atsižvelgti į e, tą prieigą prie rinkos, kuri numatyta pagal PPO e, dėrybas. Komisija šitas dėrybas turėtų vykdyti skaidriai, konstruktyviai ir informuoti žemės ūkio atstovus ir susijusius asmenys apie rezultatus. Aš norėčiau, kad komisija manytų, jog žemės ūkio sektorius yra partneris, kurie, kuris e, svariai prisidėtų prie šito sustarimo. Ir aš manau, kad ambicingas e, susitarimas su Naujaja Zelandija e, turi būti naudingas pažeidžiamiems sektoriams ir Naujoji Zelandija bei ES turėtų gauti naudos į to susitarimo, o mes ES galėsime sustiprinti savo pozicijas kaip lyderis globalioje rinkoje. Dėkoju, ponė Nikolson. Pirmas kalbėtos ponas Karky. Kafi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuo to laiko, kai aš tapau e, parlamentaru, aš manau, kad šis komitetas dirba nesėkmingai, nes negali e, pakovoti už ūkininkus, ypač kai kalbama prie, apie priekybos sustarimu. E, mes aptarnėjome CETA, TTIP, Mercosur susitarimus ir visada girdėjome, kad šio komiteto nariai sakydavo taip Galbūt e, mes e, kažką pralas, prarasime jautieno sektorėje, tačiau e, gausime naudos pieno sektorėje. Ir džiaugiuosi tuo, kad dabar mes aptarnėjame Naujosios Zelandijos laisvos priekybos sustarimą. Mes turime labai aiškiai pasakyti visos Europos ūkininkams, kad uh, ką mes beprarastume e, jautienos sektorija, tai tip cetos, narko, merkosur e, e, sustarimuose, mes kompensuosime pienos, pieno sektorija. Negali būti, kad jautienos sektorius praradimai pavirsto ir grėsmėmis pienininkystės sektoriui. Tas sustarimas turi būti ambicingas. Uh, ir turime be abejo nepamiršti ir poveikio veršienos sektoriui. Mes, Žemės ūkio komitetas, turime labai pabrėžti keletą dalykų šiame sustarime. Pavyzdžiui, kad į tai neįeitų pažeidžiami sektoriai. Mes e, turime taip pat atsižvelgti į breksito klausimą. Būtų tikrai labai keista, jeigu mes parengtume e, nuomonę Žemės ūkio komitete, nepaminėdami breksito klausimo. Atsižvelgiant į tai, kokią didžiulę grėsmę ūkininkams kelia breksito procesas. Taip pat mes manome, kad dabar ES e, turi susitarimą e, pirkti 122 e, tūkstančius tonų Naujosios Zelandijos veršienos kasmet. Ir mes turime numatyti mechanizmus, kaip galėtume apsaugoti šitą susitarimą. Taip pat mes turime reikalauti išimties dėl to, kad labai svarbus yra, labai svarbu išlaikyti korporacijų ir mūsų ūkininkų bei bendruomenių santyki. Ir šitas klausimas tampa vis sudėtingesnis. Aš manau, kad dabar mūsų komitetas turi parodyti, kieno pusę palaiko. Ačiū. Dėkoju pirmiausia pasakė ponas Katai, tačiau turėčiau priminti Jums, kad 11.30 vyks koordinatorių posėdis. Tad nekartokite tų dalykų, kurie jau buvo minėti, nes mes kalbam iš principo apie tą patį regioną - Australiją ir Naujoji Zelandija. Ir laikykitės dviejų minučių skirto laiko. Ponas Vizam. Ačiū pirminkė, manau, kad nereikia čia daug kalbėti E, šis sustarimas yra savižudiškas sustarimas su Nuoja Zelandija, kuri potencialiai galis e, eksportuoti dar daugiau mėsos į ES. Tai yra nusikalstama strategija. E, tai daroma mūsų augintojų sąskaita. Nėra diskutuojama apie tai, kaip, kaip ir Australijos atžvilgių. Reikia, kad e, avienos e, sektorius būtų išbrauktas iš be kokio sustarimo ir e, mes turime atsakyti mūsų augintojams, nes atrodo, kad tai visų pirma jiems kenkia ir tai yra savižudiška. Dank u wel, meneer de voorzitter. Er is inderdaad al veel gezegd geweest, ook in het vorige debat. Ačiū pirmininkė. Taip, per ankstesnę diskusiją buvo pasakyta daug. Aš manau, kad pono Nikolson tekstas yra geras, geras atskaitos taškas diskusijoms dėl priekybos sustarimo su Naujoje Zelandija. Manau, kad turime būti ambicingi priekybos atžvilgių, tačiau taip pat tiesa yra tai, kad uh, ką mes e, darysime su jautriais produktais. Jeigu kalbame apie embargą, žinome, kad e, vaisių embargas mums turėjo didelės neigiamos įtakos. Mes turime išnaudoti savo galimybės, tačiau taip pat turime būti labai atsargus daug kas buvo pasakyta dėl jautrių sektorių. Ir e, gerai, kad Žemės ūkio komitetas išsako savo nuomonę INTA komitetui. Turime aiškiai pasakyti, kad mes turime e, atlikti e, gil, gilę ata, e, analizę, tačiau taip pat turime atsižvelgti į Brexitą. Aš, aš labai mėgstu avieną ir noriu užtikrinti, kad labai atkreiptume dėmesį į šį sektorių. Aš manau, kad žemės ūkis ir maistas turi būti esminiai aspektai šiame prekybos susitarime. Ačiū. Taip, aviena yra labai sveika mėsa. Pone Hoibuch, mes apie tai diskutavome, kai kalbėjome apie klimato kaitą kai kalbėjome apie tai, kad tie produktai bus siunčiami į kitą pasaulio kraštą. Tačiau ponas Nikolsonas iškėlė kitą svarbų klausimą, kiek mes apskritai esame sudarę sutarčių ir kadagi pagaliau bus užpildyta, prisotinta mūsų rinka. Mes E, siekiame liberalizuoti savo e, pieno rinką ir tai reiškia, kad į Europą e, papildomai atplūs 400-800 milijonų eurų vertės produkcijų mes per vienerius metus pra, praradome 418 įmonių. Ir taip yra kasmet. E, manau, kad mes jau turime visko iki kaklo ir mes, kai kalbame apie susitarimą su Naujaja Zelandija, tai e, manau, kad mes jau visko būsime prisotinti. E, Mes e, Naujosios Zelandijos pieną importuojame už 18 centų už vieną litrą, tačiau su tuo mes negalime susigyventi. Kai kalbame apie protekcionizmą, tai manau, kad tai yra labai rimta problema, e, ypač kai kalbame apie tai, kad mes norime apsaugoti savo produkciją. Tai yra gynyba, e, tai yra ne tik jūsų problema, tačiau taip pat problema, kai mes einame agresyviai kitas rinkas ir norime prasumti savo produkciją. Tačiau, kai kas nors pas mus atvyksta, tada kada mes įmame e, kurti barjerus. Mes turime pagalvoti dar kartą apie tai, kas yra būtina tokiame priekybos susitarime ir kas ne. Ir e, aš pasiūlysiu atitinkamus pakeitimus. Ačiū. Dėkoju. Aš tik dar kartą noriu priminti visiems, e, kad nesikartotumėte to, ką jau sakė kiti kalbėtojai, kad neužvilkintume diskusijos. Labai dėkoju, pane Miller. Aš dėkoju pranešėjai iš labai aiškius pasiūlymus ir, ir išsakytą nuomonę. Taip, mes turime apsaugoti savo žemės ūkio sektorių. Naujoje Zelandijoje yra naujas potencialas, kaip ir Australija. Mes galime, įtak, jos labai smarkiai įtakoja visą pasaulio rinką ir jų uh, pieno rinką ir uh, jų uh, jautienos mėsos sektorius. Uh, E, Inta komitetas e, e, sulaukė daug kritikos dėl to, kad mums reikia daugiau informacijos ir skaidrumo, kad mes norime būti traukti į dėrybas. Tai yra labai rimti punktai. Ir taip pat mes turime pagalvoti apie proporcingas kvotas ir to reikalauti. Inta komitetas be abejo. Lab, lab, veikia labai ambicingai. De, jie teikia, kad žemės ūkis sudaro tik 10 procentų viso sustarimo apimties, tačiau

mes turime nepamiršti, kad žemės ūkio sektorius yra labai svarbus darbdavys, čia yra labai daug darbo vietų ir jas turime užtikrinti, ne tik pramonėje taip yra. E, taigi e, mes e, turėtume apsaugoti savo europiečius žemės, žemdirbius. Manau, sustarimas yra neblogas ir vis tiek mes turime išnaudoti visas reikiamas galimybės. Mes nesame prieš priekybą, tačiau mums reikia gero sustarimo, jeigu apskritai mums jo reikia, jeigu mes jį tikrai pasirašysime turime. Ačiū. Dėkuoju, ponė Dėlaja. Ačiū, ponė pirminkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Nikolsonui už jo parengtą pranešimo projektą. Aš noriu pasakyti, kad e, jo nuomonė, mano galva, nepakankamai atsižvelgia į mūsų žemės ūkio sektoriaus interesus. Ir tie dalykai, kurie buvo aptarti kalbant apie Australiją, tai tokie jautrus sektoriai pieno, vienos ir jautienos sektoriai turi būti nepatekti į e, e, darybų sritį. Zelandijos e, rinka yra labai konkurencinga, kaip sakė pas ponas Nikolsonas, ir turime mažai perspektyvų ir interesų, čia yra mažai, e, turime, kalbant apie Zelandijos rinką, kaip ir Australijos E, kaip ir Australijos atveju, svarbiausias interesas yra mūsų e, gamintojų apsauga. Ponas Trabela, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, keltas skaičių. E, Zelandijoje yra daugiau pienių karvių negu gyventojų. O Europoje yra viena karvė 21 gyventojai. Jie eksportuoja 80 procentų savo pieno. Europa eksportuoja 14 procentų. Tai normalu, nes Europa E, gali didžiuoti savo didelę pridėtinę vertę e, savo produkcijas. Na ir reikia apsaugoti tokius raktinius e, sektorius, kaip ir Kanados atveju. Kanada apsaugojo savo pieno rinką, jų, kaip ir dėrėmėsi su, su mumis. Todėl reikia, kad komisija darybose apsaugotų svarbiausius sektorius. Kad aš noriu kaip ir pirmą kartą kalbėjome sakyti, kad e, Brexitas, kai e, Junktinė karalystė dėrėjosi dėl įstojimo Europos Sąjungą 73 metais, jie dėrėjosi dėl tam tikrų eksporto nuostatų, dėl tarifų ir todėl reikėtų, kad e, komisija pažvelgtų iš naujo į tuos susitarimus, nes Junktinė karalystė išstos iš ES ar tie, tos nuostatos liks jiems ar ne, reikia turėti atsakymą, ar taip ar ne. Kaip čia bus su tuo Junktinės karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos? Pone Tarabela, galbūt kartu su ponu Dantan išgersite kavos, nes tuos klausimus detaliau aptarsite. Toliau Panas Flanagan. Ačiū. Labai įdomi diskusija. Praeitoje diskusijoje dėl prekybos sustarimų Džonas Clarkas pasakė, saliginis papildomumas. E, tai buvo atsakas į mano komentarus ir kitus komentarus, kurie vertina tą situaciją taip, kad tos pačios prekės laivo įsvežamos prasilenkia tiesiog e, jūroje. Jis panaudoja frazę santykinis papildomumas. Jis kalbėjo apie migdo, čia gal migdolai, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, e, e, kalbėkime apie Andalūziją, jie turi daug migdolų ir jie turbūt nenori, kad pas juos patektų kiti migdolai koks šitas papildomumas bus, ką mes eksportuosime tokiais dėliais kiekiais, kurie e, būtų pakeisti kažkokiais kitais dalykais e, atvežamais laivais iš ten. Kur čia tas santykinis papildomumas? Panas Brennan. Ačiū, pirminkė. E, du, dvi pastabos. Pirmiausia, kalbėjausi su ūkininku šeštadienį iš vakarų deramo, kuris augina vis ir jautiną ir apie galimą poveikį e, šių sustarimų. Nebuvo paminėtas gyvūnų gerovės klausimas. E, Nauja Zelandija turi daugiau didesnės bandas, e, avis atvedamos laukuose, kalvose ir mirtingumo koeficientas daug didesnis. Kai kurie e, iriukai miršta tikrai nepalankomis sąlygomis, niekas jiems nepadeda. Tai trūksta palyginimo dėl gyvūnų gerovės klausimų. Jo nuomonė, Britų iriena e, yra viena, yra daug aukštesnio standarto negu Naujosios Zelandijos. Reikia kalbėti apie tai, gyvūnų gerovės klausimas čia dar nebuvo minėtas šiandien, toliau dėl breksito. Na, aišku, prekybos sustarimai savo esme yra sudėtingi, o Brexitas taip pat yra sudėtingas klausimas. Tol prekybos sustarimai šiame kontekste yra dvigubai sudėtingesni. Vienas iš klausimų, kuris ko gero kils, yra tai, kad Britų vyriausybė desperatiškai norės pasirašyti naujų prekybos sustarimus su ES šalimis - Australija ir Naujoji Zelandija yra akivaizdžios partnerės, mes kalbame tą pačią kalbą, esame susiję įvairiais saitais ir Australijos ir Nuosios Zelandijos e, realybė iš tikrųjų e, reikš, kad bus daromas tikrai labai e, smarkiai. Yra galimybė, kad Junktinė karalystė bus atvežama pigesnės erienos ir, avieno, ir, ir jautienos. Na, bet kai ta mėsa po to patenka į perdirbimo pramonę, yra perdirbama, labai sunku atsekti jos kilmę. Ar mes taikysime skirtingus tarifų sistemas, ar ta perdirbta mėsa jau na, e, bus Junktinės karalystės e, produkcija, na, e, jei bus taikomas vienas tarifas, o mėsai perdirbtai ir atgabentai iš Australijos, pavyzdžiui, ir Nuosios Zelandijos ir po to importuojama iš Junktinės karalystės į Europą, jau bus taikomas kitas tarifas. E, reikia tai turėti galvoje, tai bus sudėtinga sutarti. E, e, ta pigesnė mėsa, aišku, bus prieinama žmonėms, kurie iš tikrųjų nelabai gali Junktinėje karalystėje pirkti brangesnę mėsą. Na, e, tie, kurie kalbėjo ankstesnė diskusija, dabar jau atrodo nenori kalbėti, panas Noičev. Nekov, atsiprašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pone Klarkai, aš sutinku su pono Nikolsono pasiūlymo esme. Tačiau Manau, kad reikia sustiprinti tam tikrus e, jo pasiūlymo aspektus, nes Naujosios Zelandijos ekonomika yra daug liberalesnė ir orientuota į eksportą negu mūsų. E, daug kolegų jau minėjo tuos jautrius sektorius. Aš galėčiau paminėti pieno produktus, e, avieną ir oškieną Pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos gyventojų skaičius yra 4,5 milijono. Bet jie eksportuoja Europos Sąjungą žemės ūkio produktų už 2,3 milijardo eurų. Europos Sąjunga e, kita vertus eksportuoja žemės ūkio produktų į Naują Zelandiją už 450 milijonų, tai yra 4-5 kartus mažiau. Kita vertus, e, medaus gamyba Naujoje Zelandijoje per pastarosius penkerius metus padvigubėjo. Todėl aš manau, kad e, medus ir vaškas e, neturėtų pakliūti į ateities susitarimą. Kai kurie kiti E, nariai taip pat minėjo geografinės nuorodas. Aš tikrai manau, kad geografinės nuorodos turi būti įtrauktos į laisvos prekybos sustarimą. Mes turime tam tikrų argumentų, kalbėdamas su kai kuriamis valstybėmis, valstybėmis dėl to, kas vadinama generiniais produktais. Norėčiau paminėti 22, 23 ir 24 TRIPS sustarimo straipsnius. <clears throat> geografinės nuorodos yra labai svarbios mūsų kulinariniam paveldui ir todėl aš manau, mes turime siekti apsaugoti šias nuorodas per darybų procesą. Taip pat manau, kad Naujojo Zelandija taip pat turėtų siekti, kad jos, joje, joje egzistuojančios taisyklės taip pat būtų pripažįstamos Europoje. Daug kas minėjo Brexitą. Pateiksiu vieną pavyzdį. Jeigu kalbėsime apie vieną ar jautieną, tai 40 procentų e, Naujosios Zelandijos importo patenka į Junktinę karalystę. Reikia į tai atsižvelgti, nes Kitaip gali atsirasti teisinis vakumas, kuris darys spaudimą Europos gamintojams. Aš pateiksiu savo pakeitimų ir tikiuosi, kad spėsiu iki termino. Na ir e, sieksime dirbti toliau su panu Nikolsonu. Labai ačiū. Na, vienintelis skirtumas tarp e, e, Australijos ir Naujosios Zelandijos e, yra, kad vienoje yra didesnių ūkių, kitoje ne. Ir tiesiog mes turime reikalauti, kad būtų laikomas tų pačių europinių standartų visose sritise. Pavyzdžiui, ponas Branas minėjo gyvūnų gerovę, mes turime reikalauti tokių pačių standartų taikymo. Galime juos palyginti ir galbūt rasime skirtumų. Ir e, tai gali būti geras argumentas, teikiant pakeitimus. Reikia šią prasme pateikti pakeitimą, tačiau jeigu norime, kad e, padarytume įtaką diskusiją, reikia tie pakeitimai būtų patvirtinti ir rinta komitete. Labai ačiū už trumpą pasisakymą. Ar galiu paprašyti pono direktoriaus Klarko pasisakyti? Pone pirmininkė, nekartosiu, ką jau sakiau, keturi dalykai, kuriuos noriu pasakyti visgi. Pirmiausia, mes pritarėme nuomonės e, esmiai, tai yra dėl balanso, dėl būtinybės apginti jautrius sektorius, kaip ir Australijos atveju, visiškai neįtraukti visų jautrių sektorių yra nerealistiška dėl dviejų priežasčių. Mūsų darybos partneriai nesutiks, kad visi jiems rūpimi sektoriai nebūtų įtraukti. E, tai nerealu. Ir antra, ar patinka ar ne, PPO taisyklės reikalauja, kad e, laisvos prekybos sustarimai apimtų beveik visą prekybą, tai yra 90 procentų prekybos, todėl viso žemės ūkio sektoriaus negalime išbraukti. Tačiau pono Nikolsono pranešime pripažįstama, kad yra e, alternatyvų visiškam netaikymui tam tikrų sektorių atžvilgių. Na, klausimas yra, kiek galima sutarti, kol pasieksime tą lūžio tašką, kai kalbam apie jautiną, vieną ar panašiai. Klausimas ne to, kiek tų laisvos prekybos sustarimų galima pasiekti. Esmė yra, kokia yra visos sektorių šit apimtis. Mes e, padarėme kumuliatyvinio poveikio vertinimą dėl jau e, parengtų sustarimų ir tų, kurie rengiami, pažiūrėjau, Ukrainos, Vietnamo, Pietų Afrikos. Taip pat e, lauksime sustarimo su, ja, atsižvelgsime į tuos Kanados, e, Japonijos ir kitų šalių sustarimus. Jau tą ataskaitą esame paskelbę, taip pat vykdysime poveikio vertinimą atskirai dėl Australijos ir Nuosios Zelandijos sustarimų, kai taryba patvirtins darybų įgaliojimus šioms daryboms rudenį. Ir tada komisijos prekybos direktoratas pradės tvaraus poveikio vertinimus dėl šių sustarimų. Ir tai bus taikoma ir žemės ūkio sektoriai. Tai bus tų dviejų darybų procesų esmė. Ir paskutinis dalykas, ponas Tarabela uždavė klausimą dėl breksito ir PPO kvotų likimo e, kvotų irienai yra vienai. Manau, kad šioje nuomonėje būtų galima paminėti Brexitą kaip ir nuomonėje dėl Australijos. Tai yra svarbu. Ir ponui Trabelai pasakysiu, kad taip mes e, galvojame apie tų PPO tarifų ateitį ar kvotų ateitį, nes, kaip buvo minėta, Junktinė karalystė e, priima apie 40 procentų e, avienos eksporto į Europos Sąjungą. Taigi šios klausimus mes peržiūrime taip pat. Su Nikolson, dėkui. Uh, uh, <clears throat> uh, Dėkuoju pirmininkė. Kaip sakė ponas Klarkas, mes visi gerbėme pono Klarko nuomonę. Jis labai tiesiai pasisako apie visas svarbės sritis. Mes norėtėm kopijos tų ataskaitų, kurias pateiks komisija, kad mes galėtumėm išsamei su jomis susipažinti. Kalbama apie tai, kad jautienos ir avienos importas bus užlugdytas Bet ar ES nori su, sužlugdyti importą jautienos ir avienos? Jau buvo priimti tam tikri susitarimai, kurie į labai nepalankę padėtį įstumė uh, jautienos ir vietos gamintojus Europos Sąjungoje. Jeigu jūs norite, kad jautienos ir vienos gamybos sektoriai išliktų, reikia teikti jiems paramą, taip kaip teikėt paramą pieno sektoriui. Atsiprašau, tiesiog spontaniškai išsisakiau. Aš negaliu pritarti, kad mes užlugytume savo tam tikrus sektorius, jautienos ir vienos sektorius. O Naujoji Zelandija ir Australija e, yra pranešni savo tiek e, bendrais, bendromis žiniomis, gebėjimais ir ekonomika. Bet turiu pasakyti jums, kolegos, jeigu mes tokį pranešimą prekybos komitetui pateiktume, jis atrodytų labai protekcionistiškai ir tiesiog jį ignoruotų prekybos komitetas. Mes turime atsižvelgti į tai. Ir šiame komitete mes turime dirbti vieningai. Aš įdėmiai klausiausi pono Klarko pastabų ir su pono Andrėju apie tai kalbėsiuos. Per pakeitimus mes dar bandysime e, taisyti pranešimą, ypač kalbant apie gyvūnų gerovę ir kitus svarbius dalykus. Taip pat dėl breksito mes turėtum tai pasvarstyti. Mano nuomonė, dėrybose tai bus svarbu, kalbama apie tarifinės kvotas, Ir aš tikrai nemanau, kad kitos e, valstybės narės perims e, ant savo pečių Junktinės karalystės problemas, kai Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Turime pasirūpinti e, tuo, koks bus poveikis breksito. Ir reikia turėti labai aiškę poziciją šią prasme. Aš laukiu tolesnio darbo, dirbsiu bendradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais Visą tai yra labai svarbu ir aš esu įsitikinęs, kad mūsų žemės ūkis, ūkininkai turėtų tarti savo žodį šiuose mm, priekybos dėrybose. Mes turime turėti galimybę apginti savo poziciją. Ačiū. Państwa, e, poprawki do 1 września. Dėkuoju, ponai ir ponios. Pakeitimai turėtų būti patiekiami iki 1 rugsėjo 11 valandos. Išklausėme poziciją AGRI komitete. Taip, jūs turėjote gana mažai laiko išsakyti nuomoniai. O Inta komiteto požiūris yra labai liberalus, atviras, kaip jūs žinote, ponė Nikolsonai, skaitant ir žemės ūkio aspektus. Komisar, komisaras Hoganas ir komisarė Malstrom taip pat pateikė savo pareiškimus ir mes turime jų paprašyti, kad būtų didesnis informatumas Europos komisijoje dėl žemės ūkio klausimų. Tiesa yra ta, kad tam tikrų lygių žemės ūkio klausimai ir padarytos nuolaidos e, tam, kad gautume nuolaidų ir kitose sektoriuose. Mums reikia tinkamo poveikio vertinimo Mes turėtume žinoti informaciją iš abiejų pusių, tai mums pasitarnautų dėrybų metu. O kalbant apie dėrybas, prašymas inta komiteto kolegoms yra toks, kad dėrybos turėtų grindžiamos realybę, tikrovę. Taigi baigiame diskusijas, dėkoju kolegoms, komisijos atstovams, dėkoju visiems už dalyvavimą posėdėje ir už jūsų veiklą. Dabar trijų minučių pertrauka, o po to koordinatorių posėdis ir vėliau pratesime posėdį trečią